Ja. Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich darf Sie. Mėlėjai kolegos, aš visus sveikinu susirinkus į šiandienos posėdį. Prieš pradėdamas e, dirbti pagal darbo atverkę, norėčiau kreiptis į kolegą Otmarakas. Mačiau, kad jis ką tik įėjo. Sveikinu jį Tikiuosi, kad jis e, visiškai pasveiko. Kiek žinau, e, keletas sudėtingų savaičių jo gyvenime neseniai baigėsi. Aš e, žinau, kad kartais tokiais atvejais reikalai nekaip susiklosto, bet jūs atrodot puikiai, atrodot sveikas ir tikiuosi, kad viskas gerai. Kaip matote, salėje yra daugybė vertėjų. Turbūt gavote vasario 28 dienos posėdžio ir kovo mėnesio protokolus. E, jeigu niekas jokių pakeitimų nenori teikti, iš karto pername prie ponios Pervanš Bereš pranešimo. Aš kaip pirmininkas šį kartą neturiu jokių ypatingų pranešimų. Tiems, kurie jūsų nebuvote posėdėje praeitas iki, galėčiau e, šitą paminėti, kas įvyko. Vakarykščiame posėdėje Angelidis buvo su mumis, e, kuris e, atstovavo finansų krizės tyrimų komitetui Junktinėse Amerikos valstijose. Tas komitetas uh, buvo įkurtas 2009 m. gegužės mėnesį, o šių metų sausio mėnesį buvo paskelbta galutinė ataskaita susidedanti daugiau negu iš 500 puslapių. Ir po to, kai e, ta ataskaita buvo išleista kaip atskiras leidinys, ji tapo bestselleriu Junktinėse Amerikos valstijose. Ponas Angelidis mums pasakojo apie, pristatė e, išvadas ir jų komitetas dirba kitaip negu mes. Jie e, bandė išsiaiškinti, dėl ko kilo krizė, bet e, nerašė jokių politinių rekomendacijų. Bet be abejo, išnagrinėjus krizės priežastis ir aptarus visas e, problemas, dėl kurių krizė kilo, akivaizdžiai galime suformuluoti tam tikrų taisyklių ateičiai. Komitetas visus šiuos klausimus aptarė gana išsamei ir rimtai. Be to buvo sukurta daug e, resursų, e, daug, daug medžiagos, daug šaltinių informacijos. Mes galime ją gauti taip pat. Wall Street suformavo ekspertų e, komitetą, kuris turėjo parengti ataskaitą, tačiau kol kas klaidų išnaikinti nepavyko. Tai tik parodo, kokia kokybiška jų veikla. Net 90 žmonių jų sekretoriete dirba ir padeda formuoti e, pranešimus. E, knyga, e, kurioje paskelbta ši ataskaita, kainuoja 30 dolerių 99 centus. Tai manau, kad visi galite ją nusipirkti. O dabar perinu prie šiandienos posėdžio temos. Ir šiandien laiko mūsų posėdžių nėra skirta daug, o be to apie pirmanš pranešimą jau esame kartą diskutavę. Dabar pranašumas yra tas, kad e, šis dokumentas išversas į visas kalbas. Taigi tiems, kurie nemokate gerai angliškai, e, dabar lengviau pranešimą skaityti savo gimtają kalbą, bet to galbūt išvelgėte daugiau um, įdomybių tome dokumente ir norite apie jas padiskutuoti. Pakeitimų pateikimo terminas rytoj. Ir aš norėčiau būti tikras, kad e, visi padarėme išvadas patys savo ir suformavome tam tikrą poziciją apie šį pranešimą. Fervanč, jūs jau savo pranešimą anksčiau esate pristačiusi, bet galbūt norėtumėt porą, trejata minučių skirti tam, kad trumpai pristatytumėt savo pranešimą. Ir po to mes galėtume pradėti diskusiją. Prašom. Labai ačiū, gerbiamas pirmininkė. Aš taip pat labai džiaugiuosi, e, kad Otmaras Karas grįžo į mūsų ratą, sveikas ir gyvas. E, jo sveikata, tikiuosi, nesutrukdė jo profesiniai kvalifikacijai ir jis toliau galės dirbti krizės komitete. Mums jis yra labai reikalingas, jo mums labai trūko pastaruoju metu. E, pakeitimų pateikimo terminas pranešimų yra rytoj. Aš tikiuosi, kad ta, tas entuzijazmas, kurį mes jautėme tarp pranešėjų, tarp koordinatorių, tarp šešėlinių pranešėjų, e, neišnyks ir dabar pakeitimų skaičius, manau, bus e, protingai nedidelis. E, vertimai į visas kalbas jau yra išplatinti ir prancūziškasis variantas dabar yra pakoreguotas. Ir e, aš džiaugiuosi galėdama remtis šiuo nauju pranešimu, kuriame yra vartojamas labiau žodis ne fiskalinis, o biudžetinis. Tai man yra primtiniau. Antras formalus dalykas, kurį norėjau Jums paminėti mm, šiame pranešime, kuris pateiktas, yra nemažai skaičių. Ir dėl man neiškios priežasties, pirmajame variante nebuvo nurodyti e, cituojamų dokumentų numeriai. Ir manau, kad tai yra grinai techninė problema ir sekretariatas ją išsprendė, kad mūsų darbas formaliai e, būtų kokybiškiausias. Esminę mm, poziciją šiame pranešime jūs žinote. Nuo pat e, pradžios e, mes e, mm, šį dokumentą rengėme, turiu galvoje mūsų kadencijos antrąją dalį. Ir dėl teksto formuluotės mes jau pasiekėm susitarimą. Pradėsime diskusijas tiek dėl tų laikinojo pranešimo elementų, kurie dar reikalauja mūsų konsensuso. Aš žinau, kad ir kiti komitetai teisėkuros procese dalyvauja. Mes suprantame, kad naujo komiteto niekas nebeformuos, tačiau mes patys turime eiti toliau ir e, pratesti parlamentinį darbą e, šioje srityje, kurioje mes dirbame. Šiame pranešime visų pirma yra dar kartą pabrėžiama, kaip svarbu yra įtvirtinti pasitikėjimą ES projektu ir kaip svarbu tą projektą peržiūrėti. ES turi e, globaliame kontekste e, pasinaudoti savo patirtimi ir pasiūlyti pakeitimų tarptautiniai pinigų sistemai, nes šiandien, kaip žinia, e, tarptautinėje finansų sistemoje iškyla e, dvigubi sunkumai. Mes turime galvoti, ką mes galėtume padaryti E, keisdami valstybių ekonomiką ir kaip galime užtikrinti valstybių narių konkurencingumą ir kaip galime e, sumažinti tas spekulacijas dėl valiutų keitimo. Tai yra vienas mūsų pagrindinių tikslų. Kitas svarbus šio pranešimo elementas 31 e, ir 32 pastraipas, antra pastraipa pirmiausia yra susijęs su tuo, kad ES viduje reikia siekti pusiausviros Daugiausia mes e, turime suprasti, kad ES ekonomika rutuliuojasi ne taip, kaip mes norėtume. Ir mes negalime rasti vieno sprendimo, kad atremtume visus iššūkius susiformuojančius ES. E, mes suprantame vis tik tai, kad e, nepaisant to, kad dalis valstybių narių naudojasi viena valiuta, sunkumai yra skirtingi. Aš skiriu labai daug reikšmės ekonomikos pusiausvėros užtikrinimui. Ir manau, kad atitinkamai e, valstybių narių vyriausybės tam neskyrė reikiamo dėmesio. ES nėra tiek turtinga, kad galėtų viena susidoroti su e, išsikeltais tikslais. Ir suprantame, kad nuoseklumas ir papildomumas yra svarbiausi e, klausimai, kurie gali uh, užtikrinti ES strategijų praktiškumą ir tik suderindami ES ir valstybių narių biudžetus mes galime ką nors pasiekti. E, dalyje pastraipų mes kalbam apie planus ateičiai. E, mes dabar jau savo darbui išsikėlėme tarsi šešias temas. E, kalbame pirmiausia apie pinigų ir ekonomikos valdymą Aš išskiriau e, penkis punktus, kurie man atrodo svarbus. Pirmiausia, aš norėjau pasakyti, kad finansų srityje e, turi būti išvengta tų sunkumų, kurie iškyla šiandien. Ir aš pirmininkui bei e, TVF generaliniam direktoriui šiandien sakiau, e, aš pirmininkui jau sakiau, kad šiandien klausysiuosi TVF generalinio direktorius kalbos tą temą. E, Antras dalykas, mes e, turime kalbėti apie finansų rinkų nestabilumą. E, niekas e, nebejoja, kad kapitalo padėtis dabar yra labai sudėtinga. Ir finansų rinkų padėties sutvarkymas yra būtinas tam, kad mes galėtume pradėti galvoti apie finansinių rinkų visame pasaulyje subalansavimą. Dėl to balansos tokos problemos ir susidarė. Dar du, prieš 2007 metus e, mes kalbėjome apie balansos toką, bet e, niekas nebuvo padaryta ir reikalingi veiksmai ir e, būtini mechanizmai nebuvo deramai aptarti. Mes turime deramai, optimaliai stebėti kapitalo paskirstimą. Tai yra vienas pagrindinių makroekonominių tikslų, kurį mes esame išsikėlę ir mes, kurio mes turime siekti. Kitas svarbus e, pastebėjimas. E, jis yra susijęs su stebėjimo gebėjimais. Ir um, žinome, kokie uždaviniai mūsų kaip stebėtojų laukia. Naujos institucijos yra kūriamos ir e, kartais tos institucijos tų institucijų kompetenciją mes turėsime peržiūrėti. Trečias dalykas. E, jeigu mes laikysime tų tikslų, kuriuos išsikeliame ES lygiu ir viską įvardinsime teisingais vardais, tai ES biudžetas e, pasieks ateityje, kurios dar negalėčiau įvardinti, lygį, e, kuris e, bus optimaliai suderintas su ES BVP. Ketvirtas elementas. E, mūsų darbo antrajame etape nuo pat pradžių mes kalbėjome, kad reikia aiškiai išsiaiškinti, kuriais e, momentais dabartinė ES sutartis nėra gera, e, siekiant rinkų integravimo. Deja, reikia dar kartą pakartoti, kad jeigu teks iš naujo svarstyti Lisabono sutartį, mes tai turėsime daryti vadovaudomėsi tokiomis pačiomis sąlygomis, kokios buvo nustatytos Europos e, stabilumo mechanizmui sukurti. Europos parlamentas turės e, įgyvendinti tas teisės, kurias jam naujai suteikė Lisabono sutartis. Ir uh, kuriant naujos, naują sutarties redakciją, mes e, galėsime tarti savo mm, balsą, savo žodį. Ir galėčiau baigdama pasakyti, kad aš manau, kad eurozonos valstybės narės neša ypatingą atsakomybę. Ypač žinant, kad e, jos E, turėdamas bendrą valiutą, turės dabar taikyti sustiprinto bendradarbiavimo mechanizmą. Aš manau, kad šiomis aplinkybėmis e, dirbti kartu yra lengviau negu užsidaryti savyje. Ir suprantame, kad tos valstybės, kurios e, yra labiau pažengusios, tampa tarsi tų mažiau pažengusių valstybių įkaitėmis, nes tos mažiau pažengusios valstybės e, net nebegali nešti atsakomybės už eurozonos stebėjimą. Ir dabar e, tas sustiprintas bendradarbiavimas turi pereiti nuo de facto prie de jure statuso. Taigi iš esmės šiame etape mūsų pranešimo būtent apie tai buvo kalbama. Akivaizdu, kad tas antrasis etapas yra paskutinis, bet e, jeigu mes prisiminsime, kad krizėje, krizės metu dabar vyksta rimtų pokyčių, um, suprantame, kad dar reikės daug ką keisti, nes krizė tarsi mus aplenkė. Ačiū. Also, ich würde sogar weitergehen, Herr Barsch, und sagen, es ist ziemlich sicher, dass die Krise. Ačiū per vanš. Aš turbūt galėčiau eiti dar toliau ir pasakyti, kad ši krizė turbūt baigsis iki to laiko, kol balsuosime dėl galutinio pranešimo varianto. Bet tikėkime, kad viskas vyks sėkmingai. Žinoma, ne, nekalbėsiu taip, kaip kalbėjo vakarykštis mūsų svečias, kur, Filangelidis, kuris sakė, kad visa karta jaus krisės padarinius. Uh, Dabar perinu prie, prie komiteto narių, pirmiausia, frakcijų vardų. Ponas Hokmar Karas. Pirmininkė, visų pirma, noriu padėkoti Jums už labai malonius Jūsų įžanginius žodžius mano reikalai susitvarkė ir džiaugiuosi galėdamas dalyvauti posėdėje. Turiu pasakyti, kad Šio pranešimo situacija yra daug geresnė nei ankstesnė. Dabar e, dirbame turėdami tinkamą pagrindą. Tas pag, dėl to pagrindo neišsiskiria mūsų nuomonės, tai yra bendra, bendras pranešimas, mes visi mastome panašiai ir man labai įdomu, koks bus pranešimo variantas po pakeitimų. Tik reikės pasižiūrėti, ar būtų įmanoma papildyti pranešimą papildomą informaciją ir taip jį dar pagerinti. Tačiau, kaip jau sakiau, turime pagrindą, remiamės tarpinių pranešimų ir einame tinkamą kryptimį. Manau, kad nuo šiol pranešimas taps tik geresnis. Antras dalykas mes kaip frakcija laikysimės tokios pačios pozicijos kaip praėjusi kartą mes teiksime kompromisinių pakeitimų, jie bus teikiami visos frakcijos vardu. Mes manome, kad ir atskiri asmenys turi turėti galimybę pateikti savo pakeitimų, bet tikimės, kad pranešėjai neteks dirbti su daugybė pakeitimų ir tikiuosi, kad kitos frakcijos paseks mūsų pavyzdžių turime siekti, kad pranešimas taptų gilesnis ir platesnis. Atsižvelgdami į siūlomus pakeitimus, turime su ir prisimendami vakarykštį posėdį, turime suprasti, kad uh, Reikia bendradarbiauti ir siekti kompromisų. Dėl mūsų teikiamų pakeitimų galiu iš anksto pasakyti, kad tose pakeitimuose labai aiškiai pasakoma, kad tai nėra teisėkūros pranešimas. Jeigu tai būtų teisėkūros pranešimas, negalėtume teikti tų pakeitimų. Kitas dalykas. šiame pranešime turėtų būti labai aiškiai pasakyta, kad mes čia nekalbame apie kasdienę politiką ar tiesiog reaguojame į atskirus įvykius. Mes galvojame apie ilgalaikę perspektyvą ir žiūrime į ateitį. Būtent toks yra pasirinktas principas. Manau, kad daugelis kolegų mano frakcijoje ir kitose frakcijose mano, kad kai kurie pareiškimai pranešime nėra pakankamai tikslus ir aiškus. Bet mes juk turime reaguoti į realią padėtį. Ir jeigu pažvelgsime į ilgalaikę perspektyvą, tai tada sugebėsime paruošti savo piliečius mm, trumpojo laikotarpio priemonėms ir patraukti piliečius į savo pusę. Taigi, nereikėtų reaguoti vieni tai, kas yra įmanoma pagal dabartinę politinę padėtį. Negalvokime apie trumpai laikotarpį, galvokime apie tai, ko reikia Europai, nes tai, kas yra naudinga Europai, yra naudinga ir mūsų piliečiams valstybėse narėse. Mes aiškiai pamatėme, kad valiutus, tokio masto valiutų sąjunga, kuri plėtojasi taip, kaip plėtojasi ir su dabartiniu biudžetu, ir manau, kad ES biudžetas, kuris sudaro tik 1 procentą BVP, nėra patikimas. Mes turėtume galvoti apie ilgalaikį tikslą, turime žvelgti į priekį. Kitas dalykas. yra akivaizdu, kad mums nepavyks finansuoti savo pasiūlymų remiantis tik dabartiniais valstybių narių įnašais. Mes turime pradėti diskusiją ir turime susitarti e, dėl bendros formuluotės mūsų pranešime ir surė komiteto e, pranešime. Taigi reikia, kad abiejų komitetų teikiami pasiūlymai būtų uh, E, panašus. Kad jie neprieštarautų vieni kitiem, taigi mūsų laukia svarbus koordinavimo darbas. Matome, kad neturime pakankamai europinės kompetencijos kad būtų galima reaguoti į krizę. Daugiausia buvo remiamasi tarp vyriausybinių ir tarptautinių požiūrių buvo siekiama rasti atsakymų tinkamų laikų. Matome, kad sugebame įveikti krizę, vis dėlto dar teks įveikti tą milžiniškos valstybės skolos krizę. Ir šios skolos mažinimas turėtų būti svarbus mūsų tikslas, tačiau be restruktūrizavimo, be konkurencingumo, be darbo vietų skaičiaus didėjimo, be gerai veikiančios bendros rinkos, neįgyvendinę uh, tokios politikos, kurioje paaiškinta, ką turime daryti, kaip daryti ir kiek lėšų tam prireiks, taip pat kokie metodai turi būti taikomi. Nieko nepasieksime ir manau, kad pranešimą reikėtų sustiprinti daugeliu šių požiūrių. Yra kalbama apie mokesčių derinimą. Tačiau derinimas sukelia tokių lūkesčių, kurie peržengia uh, būtiną Europos mokesčių sistemų koordinavimą. Dar viena idėja, kurią reikia sustiprinti, tai yra Europos semestras. Reikia biudžeto politikos, socialinės, švietimo politikos, reikia užtikrinti ir konkurencingumą. kai kalbama apie derinimą, susidaro įspūdis, kad yra atmetama konkurencingumo idėja. Ir jeigu būtų sukūriamas toks įspūdis, mes tam negalėtume pritarti. Derinimas nėra proeuropinis dalykas, o konkurencingumas nėra antieuropinis dalykas. Turime tiesiog sutelkti dėmesį į tai, kas yra būtina. Savo frakcijoje mes esame pasiekę platų susitarimą. Esame išsikėlę tikslą tvirtai ginti savo poziciją. Mes ne, neapsiribosime tuo mažiausių bendrų vartiklių, tikrai nesirinksime lengviausio kelio laukiu diskusijos ir tikrai sieksime, kad pranešimo siunčiamas signalas sustiprėtų. Ačiū Jums už visą darbą atliktą rengiant pranešimą. Manau, kad dabar mūsų padėtis daug geresnė, galime drauge eiti pirmin ir parodyti, kad rimtai dirbome. Ir parengėme darbo programą, kuriai pritarė visi ir kad mes sugebėjome tai padaryti. Ačiū, Otmarai. Dabar Sergio Koferatį. Ačiū, pirmininkė. Kalbant apie patį metodą, aš galiu tik patvirtinti, kad socialistų ir demokratų frakcija pateiks tokius pakeitimus, kurie mūsų frakcijai atrodo tinkami ir kurie sustiprins ponios Pervanš Bereš pranešimą. Mes žinome, kad jau parengti pradiniai projektai ir mūsų tikslas yra sustiprinti ir konsoliduoti iki šiol atliktą darbą, atsižvelgiant į komitete vykusias diskusijas. E, kolegės pranešimas paliečia daugelį aspektų ir visi jie yra svarbus. Norėčiau pabrėžti du dalykus. Pirmas yra ilgos diskusijos siekiant sutelkti dėmesį į konkrečius prioritetus. Mes buvome sutelkę dėmesį į energetikos politiką, imigracijos politiką. Be jokios abejonės šios politikos kryptis yra labai svarbios valstybėms narėms. Tačiau mes taip pat turime gebėti tvarkytis su skubiamis situacijomis. Taip pat turime žvelgti į ateitį, kaip ką tik sakė ponas Karas. Mes turime žvelgti į ilgalaikę perspektyvą. Neturime pamiršti baisių įvykių Japonijoje, negalime pamiršti viduržėmio jūros regiono ištikusios krizės. Visa tai reiškia, kad mes susitelkėme su kitokiais reikalavimais, būtent energetikos ir technologijų srityje. Ir mes jau seniai supratome, kad tai yra labai svarbu, žvelgiant Europos 2020 strategiją. Dabar dėl migracijos. Tūkstančiai, tūkstančių žmonių yra atsidūrę beviltiškoje situacijoje, jie bėga iš savo valstybių į Europą. Migraciją reikia veiksmingai valdyti. Ir Pevanš buvo visiškai teisi, kalbėdama ir apie migraciją savo pranešimo projekte. Ji kalba apie imigracijos bendrą politiką Europos Sąjungoje. Mes puikiai žinome, kad Europos demografinė situacija labai sparčiais tempais prastėja. Dėl šios priežasties mes turime Europoje turėti žmonių iš kitų valstybių, kurie galėtų gyventi ir dirbti greta mūsų. Ir nemanau, kad tokią politiką reikėtų svarstyti tik iškilus krizėms. Reikia turėti ilgalaikę migracijos politikos perspektyvą. Ir antras dalykas, kurį ketinau paminėti, yra štai toks. Pervanš pranešimas labai puikiai apibūdina bendrą situaciją. Esu įsitikinęs, kad pakeitimai nepakeis šio pranešimo projekto esmės ir pagrindinės minties. Europos Sąjunga turi ieškoti tinkamų sprendimų valdysenos srityje. Mes privalome žengti drąsų žingsnį integracijos link esu tuo įsitikinęs. Be integracijos ES ateityje susidurs su rimtais sunkumais. Nesvarbu, ar bus daugiau krizių, ar ši krizė bus paskutinė. Mes turime pasinaudoti visomis turimomis priemonėmis ir mechanizmais, ypatingai politikos plotmėje. Ir manau, kad e, mūsų diskusijos tai aiškiai patvirtina. Privalome pagalvoti apie neigiamą, soc, neigiamą socialinės pasiekmes, bet e, vien tik to nepakanka. Manau, kad tinkamiausias būdas būtų pagalvoti, kur link Europa eina. Ir manau, kad mūsų ateitis yra didesnė ir glaudesnė integracija. Mes turime savo įgaliojimus, žinoma, negalime pateikti teisėkuros pasiūlymo, bet galime pateikti programą, įgyvendinamą programą. Mes savo komitete svarstome klausimus susijusius su finansų, ekonomikos ir socialinėmis krizėmis. Ir aš esu įsitikinęs, kad mūsų komiteto darbo metodai yra labai naudingi. Esu įsitikinęs, kad dviejų diskusijų metai pateikė daug pasiūlymų Europai, kuriuos galima įgyvendinti ateityje. Ir aš tikiuosi, kad tie pasiūlymai padarys ES sangaudesnė ir sustiprins jos ES institucinį aspektą. Mes matome, kiek daug pokyčių vyksta valstybėse narėse, valstybių narių vyriausybėse, kokių pozicijų laikosi skirtingos vyriausybės ir politinės partijos. Ir aš manau, kad ten ir glūdi mūsų ES ateitis. Ačiū. I, I to... Ačiū ponė pirmininkė, man atrodo, kad aš jau padėkoju poniai Pereš už jos atliktą darbą, galėčiau tai daryti dar ir dar ir dar kartą. Aš manau, kad mes kai nuolat kalbam apie krizę. Bet kartais reikėtų paminėti, kad ir Europa, ir Junktinės Amerikos valstijos dar tebe egzistuoja. Kai krizės iškilo trečiajame, ketvirtajame dešimtmetyje į e, Europą įvyko tai, apie ką visi žinome. Šį kartą tai nepasikartojo. Jeigu norim, kad žmonės Europą tikėtų, turbūt reikėtų šitą kartais ir pozityvaus pasakyti, ne tik visą laiką bandyti išaiškinti, kodėl butelis yra pustuštis. Kartais reikėtų pasakyti, kad kartais tas butelis būna ir pusiau pilnas. Aš taip galvoju apie Europą. Labai dažnai mane pritrenkia tai, ką mes čia darome ir ko mes sugebame pasiekti. Tikrai aš dažnai nustembu. Ir mano nuomonė, dažnai mes esam per daug negatyvus. Ir jeigu mes visuomet būsim tokie pesimistai ir negatyvus, tai apie ką galvos mūsų piliečiai, e, kodėl jie turėtų būti pozityvus. Pirmajame pranešime buvo padaryta išvada, kad reikia daugiau Europos. Aš su tuo sutinku, aš pats esu labai už Europos Sąjungą ir kartais aš bandau savo mintis prastumti e, savo valstybę ir išgirstu, kad aš esu visiškas lunatikas. Tačiau iš dalies e, e, galime suprasti, kad taip negalima atsakyti visų klausimų. Negalima kiekvieno klausimo atsakyti teigiant, kad reikia daugiau Europos. Čia ir glūdi problema. Negalima visuomet pareikšti, kad piliečiams reikia daugiau Europos. Mano gimtojo miesto piliečiai e, nori aktyvesnių vietos politikų, nacionalinių politikų. Todėl reikėtų būti atsargesniems, kalbant apie daugiau Europos. Pone, mes dabar jau pateikėme 60 kažkelis pakeitimus. Pasišnekėkit su pirmininku apie tai. Kai kas keičiasi, kai kurie pakeitimai labai nedėlė. E, pirmininkas, aš pabandysiu paaiškinti. Kai kuriuose e, pakeitimuose yra išlaikomi e, tie patys sakiniai, tik vienas kitas žodis pakeičiamas. Galbūt bus tokių atskirų pakeitimų irgi pateikta. Bet aš galėčiau trumpai pasakyti, kas man kelia didžiausią susirūpinimą. Mes norėtume tai pavadinti glaudesniu bendradarbiavimu kai šnekam apie mokesčius. Galima suprasti, kad reikia platesnės vizijos, bet to nedarykim šiandien. Kaip kalbam apie Europos išdą, mes turėtume turbūt jį įvardinti kaip europietišką išdą, o ne Europos išdą. O dėl euro obligacijų, čiagi ta diskusija niekad nesibaigs. Ir mes, bent jau dalis mūsų frakcijos, sako, kad euroobligacijos visų Europos problemų neišspręs. Ir kaip jūs, ponė, puikiai žinote, čia mūsų frakcijoje nuomonės išsiskiria. Ir turbūt jūs e, iš to pasieksite šiokių tokių rezultatų. Reikia mechanizmo, kuris leistų išvalyti Europos bankus, čia nieko naujo. Mes nemanome, kad Vokietijos biržos ir New Yorko uh, vertybinių popierių rinkos paminėjimas šiame pranešime yra reikalingas, ypač žinant, kad Nasdaq OMX nori perimti New Yorko akcijų vertybinių popierių biržą. Šis pasiūlymas buvo atmestas, bet ponė, rytoj galbūt e, jie sutiks su tokiu pasiūlymu. Reikėtų daugiau kalbėti apie e, globalų ekonomikos valdymą. Aš jūsų pasiūlymus puikiai suprantu, bet vis tik reikėtų gauti daugiau informacijos. Ir kaip jau anksčiau sakėme, didysis dvidešimtukas gali būti pagrindinė sprendimų prieimimo institucija. Mes manome, kad tūkstantmečio plėtros tikslai turi būti įgyvendinti, nes e, iš esmės tik keturios valstybės su jais yra susijusios. Aš esu per daug drovus, kad paminėčiau tas valstybės, kurios iš tiesų Europoje tų tūkstantmečio tikslų siekia ir pasiekia rezultatų bet e, manau, kad kolegos patys žinot, ką jums reikia padirbėti grįžus į savo valstybės ir susitinkant su nacionaliniais parlamentais. Juos reikėtų įtikinti. Reikėtų pirmiausia savo prievolės įgyvendinti ir tik tada pereiti į Europos lygmenį ir sakyti, kad ES turi įgyvendinti savo prievolės. Kaip aš jau sakiau, mes manome, kad Mario Monti yra labai geras profesionalas ir, kaip pirmininkas sakė, reikia e, taikyti formulę MMM, Mo Mario Monti, daugiau Mario Monti. Mes savo pakeitimuose apie tai bandėme kalbėti. ES biudžetas, ir aš tikliuos, e, aš jūsų įžangos į pasiūlymus susidarau tokį įspūdį, reikalauja, kad mes veiktume kartu ir išspręstume savo problemas prieš reikalaudami daugiau pinigų. Mes manome, kad e, žodis deramas, adekvatus būtų kur kas labiau tinkamas. Nes jau dabar matome, kad biudžete dalis e, pinigų yra naudojama ne tam, kam reikia. Anksčiau, praėjusiais metais, kai šį klausimą sprendėme, aš jau sakiau ir galiu dabar pakartoti, kad mes iš tiesų elgiamės labai labai negerai. ES biudžetas buvo vienintelis, kuris, kuriam nebuvo pritaikytos E, karpimo priemonės, biudžeto drausmės priemonės. Praėjusią savaitę, mano nuomonė, buvo priimta irgi labai neišmintingų sprendimų dėl ES biudžeto. Dėl tarp vyriausybiškumo principo taikymo ir Europos komisijos veiklos mes visiškai su jumis gerbiamą paunį sutinkame. Manau, kad kai kurios pasiūlymus reikėtų sustiprinti. Migracijos politika čia buvo paminėta ir ponas Koferatė apie tai kalbėjo. Visiškai su jumis sutinku, turime čia būti kur kas e, tvirtesni. Kiek aš žinau, labai nedaug valstybių iš tiesų sutinka su uh, prašymais demonstruoti Europoje solidarumą po Lampedūzos. Ir tikrai negerai, kad taip reikalai klostosi. Afrikos e, šiaurėje, artimuose rytuose vyksta demokratinė revoliucija. Mes tai sveikiname, dėl to džiaugiamės, bet nenorim, kad žmonės iš ten atvažiuotų pas mus. Manau, kad tai yra labai geras, e, labai blogas ženklas ir e, mes tuo pačiu metu nenorim keisti priekybos politikos. Jeigu norime, kad mūsų kaimynai traktuotų mus kaip rimtus partnerius, mes turime keisti savo požiūrį, nes kitaip e, labai greitai sukursim dramatišką situaciją. Taigi tokie yra ALDE frakcijos e, diskusijų rezultatai. Ačiū. You, madam, Ačiū toliau, ponė Svinbern. Ačiū pirmininkė, atsiprašau, kad šiek tiek pavėlavau, bet ką tik atvykau iš Junktinės karalystės. ECR frakcijai šis pranešimas kelia keletą sunkumų kai kurie turbūt nenustebins ponios Berės, tai yra tie patys dalykai, dėl kuriems mums visada yra sunku pritarti. Pavyzdžiui, mokesčių derinimas. Taip pat kai kurie klausimai susijęs su ES biudžetu, ar tas biudžetas turi būti didesnis ar mažesnis. Mano frakcija, visa frakcija mano, kad biudžetas turi būti kaip galima mažesnis ir neturi būti didinamas. O dėl mokesčių derinimo akivaizdu, kad mes norėtume didesnio mokesčių koordinavimo, o tai jau yra visiškai kitokia savoka, bet jei mes pritartume. Taip pat manome, kad reikėtų labiau diferencijuoti eurozonai priklausančias ir nepriklausančias šalis ir šiuo požiūriu teiksime keletą pakeitimų. Dėl euroobligacijų norėčiau, kad komisija būtų paraginta uh, panagrinėti, kokiu padarinių sukeltų euroobligacijų emisija. Ir turiu abejonių dėl to, kad šalis turinčios 3A reitingą e, subsidijuotų kitas e, šalis. Dėl tam tikrų bendro pobūdžio dalykų, manau, kad sudėtinga būtų mums uh, kalbėti apie tokius dalykus, kurių mes negalime kontroliuoti. Pavyzdžiui, ar Kinija patvirtins naują valiutų, priims naują valiutų sistemą, ar e, jav doleris turėtų būti pasaulinė valiuta. Taigi manau, kad turėtume apsiriboti ES reikalais, tais dalykais, kuriuos galime kontroliuoti. Aš manau, kad strategija Europa 2020 gali būti tvirta priemonė tikslams pasiekti. Apskritai manau, kad pranešimo bendras tonas yra labai teigiamas ir nepritarėme tik keliams dalykams. Pavyzdžiui, infrastruktūros konsolidavimas. Galbūt nereikėtų minėti konkrečių bendrovių pavadinimų, turint galvoje, kad rinka labai nestabili. Gal apskritai reikėtų kalbėti apie infrastruktūros konsolidavimą bendrais brožės, kad apriektume visus susijusius subjektus. Bet apskritai pranešimas yra, pranešimo tonas yra teigiamas ir manau, kad tie sunkumai, kuriuos minėjau, nėra naujiena poniai Beres. Ačiū dabar Nikolas. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Καθώς τελειώνουμε πια, αναρωτιέμαι για άλλη μια φορά τι θέλουμε να κάνουμε. Ačiū. Kadangi aš pasisakau vienas paskutiniųjų, man kyla klausimas, ką darysime toliau. Manau svarbu nagrinėti kriz komiteto, krizės komiteto pranešimą kartu su mūsų pirmininku ponu Klins ir pone Beres. Turiu porą pastabų dėl vakar vykusių klausimų ir Angelidis e, pranešimo ataskaitos. Ponas Angelidis atsakė į klausimus labai atvirai. Ponas Angelydis turėjo parengti tokią ataskaitą, kuriai visi pritartų, tačiau jis galiausiai nusprendė nesiekti kompromiso, jis atvirai pristatė savo poziciją ir buvo parengta atskiroji nuomonė. O kaip bus su šio pranešimo? Su šio pranešimu, kokią logiką vadovausimės? Ar mes remsimės laikotarpio vidurio ataskaitą, ar sakysime, kad tiesiog pritarėme, ar svarstysime, ką reikėtų daryti? Ar reikėtų tiesiog įvardyti, kokia yra dabartinė padėtis. Mes iš pat pradžių, kalbėdami apie Berės pranešimą, kai vyko pirmoji diskusija, sakėme, kad teiksime nemažai pakeitimų. Tiki, tikimės dabar pateikti mažiau. Pona Šmitas sakė, kad pateiks apie 50 pakeitimų. Mes tenksime savo pakeitimų skaičių sumažinti iki minimumo, kad neužkrautume per daug darbo pranešėjai. Vis dėlto mes teiksime pakeitimus, kol kas neturime plataus pritarimo, tačiau norime, kad mūsų mintis būtų išklausytos. Tikiuosi, kad leisite man mm, pakalbėti apie tuos dalykus, kurie rūpi man. Pirmininkė, negaliu taip optimistiškai vertinti padėties, kaip vertinote jūs. Ir vakar kolega iš, iš Amerikos sakė, kad krizė jau praėjo. Pavyzdžiui, jeigu žiūrime į Vokietiją, ten krizės apskritai nėra, tačiau kitose šalise, Graikijoje, Portugalijoje, kitur jeigu pažiūrėtume į e, stabilizavimo priemonės, skolas, kitas priemonės, kurių teks imtis, tai galime teikti, kad kaip tik dabar išgyvename krizę. Ar ta krizė yra tik pietuose? Nenoriu dabar per daug plačiai kalbėti, tiesiog paminėsiu keletą pakeitimų, kuriuos ketiname teikti. Uh, Pranešime yra gerų elementų, gerų formuluočių, tačiau yra ir nemažai tokių vietų, kur, kurios nėra iki galo aiškios. Ir ponė pranešėja, nežinau, kaip kiti komiteto nariai pritars jūsų pateiktiems apibūdinimams. Ir yra keletas dalykų, dėl kurių mes nepritarėme jūsų požiūriui. Pateiksiu pavyzdžių. Savo pradinėse pastabose sakiau, kad ta e, krizė dėl skolų, su kuria susidurėme, yra europinė problema. Tai yra europinė problema ir dėl šios priežasties tai problemai įveikti reikalinga bendra Europos politika. Dalį skolos turėtų prisimti bendryje, tai būtų sąžiningas, teisingas sprendimas. Dėl nuosmukio ir dėl padidėjusio nedarbo, dėl sumažėjusio darbo užmokesčio, krizė užgulė visuomenės pečius. Manau, kad mums reikėtų bendro europinio atsako, kaip įveikti šias problemas. Aš labiau norėčiau akcentuoti Europos centrinio banko vaidmenį šiame kontekste. Užimtumas yra pagrindinis, turėtų būti pagrindinis prioritetas ES vykdomoje politikoje. Pranešė apie tai daug nekalbėjo. Turiu pasakyti, kad ES vykdoma ekonominė ir socialinė politika turi būti orientuota į augimą. Nenoriu dabar per daug gilintis į detalės, bet galiu pasakyti, kad buvo kalbama apie laisvą kapitalo judėjimą krizės metu. Tačiau krizės metu tai gali destabilizuoti padėtį. Krizės metu reikia tokių priemonių, kurios padėtų veiksmingai kovoti su mokesčių vengimu. Taigi, keliais žodžiais mm, paaiškinau, kokius pakeitimus teiksime, konkretesnių minčių rasite mūsų pakeitimuose. Taigi, baigdamas pasakysiu, kad mes norime piliečių paramos, bet tada turėtume aiškiai pasakyti, kad Europa yra grindžiama demokratijos pagrindais. Apie tai pastaruoju metu nedaug kalbama, nežinau, kas įvyko su Europlus sistema ir dabar galėčiau tik pakartoti, kad reikėtų pasvarstyti galimybę surenkti vis, visoje Europoje referendumą dėl Europakto tvirtinimo. Ačiū. Ačiū. Antolins. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš išskirtinai pakalbėsiu angliškai, nes daugiausia sureaguosiu į tai, ką sakė Olė Šmit ir kaip jis tai pasakė. Ir e, jis sakė, ar rimtas yra klausimas, reikia daugiau Europos. Negalime visi taip sakyti, jeigu vietoj e, kokiam kaime gatvė reikia valyti, aš negaliu sakyti, kad čia reikia daugiau Europos. Tačiau šiuo atveju aišku, kad daug gatvių yra nevalytų ir niekas nežino, kas už tai atsakingas. Taigi daugiau Europos nėra pareiškimas, e, pretenzija ar reikalavimas. Ir Čia mes neprašome, kad e, iš vietos ar e, nacionalinės valdžios būtų perimties įgaliojimai, bet mes turime suprasti, kad ES kyla klausimai, kurių negali atsakyti vietos valdžia. Mes neklausim, kas valys gatves, kas pakeis lemputės gatvėse ar kas miškus valys. Bet mes turime valyti tai, e, kokia atmosfera aplink mus susidarė per pastarosius porą trejata metų ir kažkai ar pavienės valstybės narės tai galėtų padaryti. Labai daug valstybių narių visame pasaulyje vis dar funkcionuoja mm, netrukdomai kaip suverenios valstybės ir neretai tai yra joms žalinga. Taigi man iškyla klausimas, kaip Šiomis aplinkybėmis mes galime nuneikti tą teiginį. Arba mes galime tobulinti tą Europos integracijos modelį, su kuriuo esame pažįstami, ir tokiu būdu baigti visas problemas, su kuria susidurime, arba atsipalaiduoti ir leisti reikalams rutuliuoti savo vagą. Bet jeigu mes taip darysime, tai kažkai ar praėjus dešimt metų, nes 29 metais prireikė tai 10 metų, dėl to aš dabar 10 metų sakau, Taigi aš nesu tikras, kad po dešimties metų nesusidarys tokia situacija, kai europiečių e, komunikavimo būdai bus geresni negu kad dabar. Ar rinkėjai ir visuomenės prieštarauja tam, kad būtų daugiau Europos? Aš niekada nesu girdėjęs e, argumentų už ir niekas nėra to įrodęs. Ir kažkai, kodėl mes čia visi bandome atsiprašinėti dėl to, kad egzistuoja ES ir kad yra sukurta Europos politika. Faktas tas, kad rinkėjai ir visuomenė gali prieštarauti Europos integracijai tol, kol kiekvienas politikas, ar jis būtų regiono, ar vietos, ar nacionalinio, ar Europos ligmens, e, nenustos šnekėti, kad viskas, kas bloga, kyla iš Europos, o viskas, kas yra gerai, yra pagaminta vietoje. Bet kaip tas pagaminta vietoje gali prisidėti prie kovos su krize ir kaip tai gali įtakoti vietos valdžią valstybėse narėse. Aš abejoju, ar tai gali turėti įtakos mūsų veiklos sprendimų prieimime, todėl mes turime būti pozityv, pozityvus. Bet čia atlikta analizė turi labai daug neigiamų elementų. Bet atsakymus reikia ieškoti ir pozityvaus. Jeigu mes, nor, pozityvo, jeigu mes norime būti pozityvus, tai turime pirmiausia kalbėti apie Europos integracijos gebėjimus prisidėti prie kitokios e, ekonomikos raidos, ne tokios, kuri sukūrė krizę, kurią šiandien išgyvename. Turime stengtis, kad tokia krizė nepasikartotų. Ir paskutinis e, pasisakymas mano dėl biudžeto ir e, biudžeto drausmės. Aš esu vienas iš tų, kuris pagal nerašytą įstatymą nebalsuoju už e, išlaidų didinimą, mūsų nuosavų išlaidų didinimą. Aš galiu gyventi su tuo, ką dabar turiu. Bet aš negaliu susitaikyti su tuo, kad e, iš Europos reikalaujama gyventi iš nieko. Mes nekalbam apie save, mes nekalbam apie išmoką sekretoriatui. Aš esu prieš tokių išlaidų didinimą. Ir aš prisimenu visą eilę sprendimų priimtų šioje srityje, jie atrodė jokingi. Tokių dalykų mes europiečiams negalime pateikti. Bet aš radikaliai prieštarauju tam, kad Europos biudžetas būtų mažesnis, nes jau dabar kažer egzistuoja tikras biudžetas. Mums tenka viena keturiasdešimtoji dalis Europos e, viešųjų išlaidų Taigi apie kokią biudžeto drausmę mes galim kalbėti? Ar mes turime mažinti tas išlaidas iki 1,80 ar iki 1,70? Nes mūsų biudžetas ir taip yra mažesnis negu pusė Vokietijos federalinės respublikos biudžeto. Biudžeto žaidime drausmė nėra mūsų korta. Drausmė gali būti taikoma ten, kur yra potencialo mažinti biudžetą. Europa nesugeba jau dabar finansuoti savo politikos veiksmų. Tai kaip mes galėsime ateityje ką nors finansuoti, jeigu mes bandysim kažką sutaupyti, jeigu mes bandysim savo piliečiams duoti pozityvų ženklą ir paaiškinti, kad Europoje reikia daugiau biudžeto, kad mes e, galime e, tuo pat metu mažinti nacionalinį biudžetą tose srityse, kur pinigai nebereikalingi, pavyzdžiui, masiniam gynybos aparatui. Aš visą laiką klausiu, kam tai reikalinga. Daugiau negu 2000 ambasadų visame pasaulyje veikia, įskaitant uh, valstybių narių ambasadas kitose valstybėse narėse. Aš manau, kad tai yra jokingiausias įmanomas dalykas šiais laikais. Čia egzistuoja daug potencialo taupyti ir taikyti biudžeto drausmę. Uh, prieš keletą mėnesių dar diplomatai, dar net negalėjo patys savęs diplomatais vadinti, nes jie netitiko to Vigenino integracijos modelio Europa turi kilti, o valstybės narės turi šitą aukoti, nes jos dabar gyvena per daug, daugiau negu jos gali sauliaisti. Taigi pranešimo esmė yra tokia ir aš manau, kad jūs supratot mano nuomonę. Uh, Leiskit man trumpai reaguoti jūsų pasisakymą prieš perdodant žodį kitiems kolegoms. Ole Schmidt. Mm -hmm E, nenorėčiau, kad būtų nesuprasta tai, ką sakė kolega Olė Šmit. Mes, liberalai, visiškai pritarėme tam, kas jau buvo pasakyta. ES yra atsidūrusi kryškelėje ir jeigu dabar nesimsime tinkamų veiksmų, susidursime su pavojumi dabartiniai situacijai, jau nekalbant apie tolesnę pažangą. Ir mes tikrai nenorime atsidurti tokioje situacijoje. Dėl šios priežasties mes siekiame didesnės integracijos fiskalinėje srityje, ekonomikos srityje, biudžeto ir socialinėje srityse. Mes siekiame visą tai įgyvendinti taip, kad tai būtų reikalinga ir priimtina taip pat ir piliečiams. Mes norime, kad į mus būtų žiūrima rimtai. Ir jūs pats, ką tik sakėte, mes turime atsisakyti e, biurokratinių išlaidų, pernelik didelių biurokratinių išlaidų. Mes turime labai griežtai į tas išlaidas žiūrėti. Aš dirbau privačiame sektoriuje daugybę metų Ir kai pasižiūriu, kaip mes taikome savo finansus Europos parlamente, turiu pasakyti, kad mes dar toli gražu nesuvokiame, kaip tinkamai panaudoti savo turimus finansus. Aš sutinku su jumis. E, tikrai nereikia galbūt skirti daugiau lėšų sekretoriatams. kiekvienais metais aš pats 35 procentus man skirtų išlaidų gražinu atgal parlamentui. Tokia yra mūsų pozicija. Dėl to mes ir kalbame apie nuosavas išteklių lėšas, ar tai būtų 3 procentai ar 5 procentai, nežinau, koks yra tinkamas skaičius, turime tą išsiaiškinti. Bet turime apie tai galvoti, žinoma, bus sunku e, savo piliečiams įrodyti, kad reikia 5 procentų arba 3 procentų ir pradėti tą taikyti. Aš tiesiog noriu patikslinti Mes puikiai suprotu, suprantame, kad Europai reikia naujos erdvės, naujo teisingo kelio. Kalbant apie mokesčius, mes nepasisakome apie mokesčių normų derinimą. Mes pasisakome už bendrą konsoliduotą įmonių pelną, pelno mokestį. Bet, žinoma, paliekame galimybę kiekvienai valstybei nariai taikyti savo nustatytas normas. Ir tokiu būdu paliekame galimybę konkurencijai, kad visi galėtų dirbti lygiamis vienodomis sąlygomis. Tarkime, Airijoje mokesčiai yra kitokie dėl skirtingos taikomos mokesčių bazės. Aš nenoriu dabar visų punktų paliesti. Tiesiog norėjau patikslinti pagrindinius dalykus. Mes pasisakome už pervanšą parinktą pagrindinę mintį. Mes turime galvoti apie Europos ateitį, apie Europos vystimaisi ateityje. Dabar Anterin, prašom. Sí, muchas gracias. Yo quisiera empezar por felicitar a Pervans por el. Ačiū. Aš Pirmiausia, norėčiau pasveikinti Pernamš parengus puikų pranešimą. Taip pat norėčiau įsitraukti į diskusiją, ar pagrindinis dalykas yra daugiau Europos. Atsakant Ole Schmidt, turėčiau pirmiausia klausti, kągi reiškia Europa. Kas yra ta Europa? Europa yra ir verslo įmonės ir savivaldybės ir valstybės narės ir centrinė ES struktūra arba sandara. Kai kas sutinka ir su minimumu, tačiau aš tam nepritariu. Man taip pat nereikia ir maksimumo, man reikia kažko viduryje. Jeigu žiūrime į Europos išlaidas, arba ES kaina, tai jis sudaro pusę tos visos kainos, kurią sukelia įvairūs dokumentai ir jų rengimas. Mes dabar esame susiskaldę. Ekonominė situacija nėra pakankamai gera, kad atitiktų piliečių lūkesčius. Tokią situaciją turime įveikti. Pranešime yra daug gerų punktų. Aš norėčiau sutelkti dėmesį į du dalykus. Vienas, kurių yra susijęs su valstybių skolomis ir pagalba valstybėms. Mes turime spręsti šias problemas ir finansų sektoriaus problemas. Turime nepamiršti abiejų pusių. Rizikuosime, jeigu prioritetą skirsime finansų sistemų rekapitalizacijai Mes negalime leisti, kad valstybės narės mokėtų palūkanų normas, kad rekapitalizuotų finansų rinkas, nes tai ves prie kitų problemų. Turime rasti tinkamą sprendimą, tinkamą lygį. Taip pat turime suvokti, kad negalime pamiršti augimo klausimų. Reikia sudaryti tinkamas sąlygas mūsų funkcijoms įgyvendinti. To negalima pamiršti, vykdydami europinį projektą. TVF yra pateikęs keletą įdomių pastabų. Jie analizavo nestabilumo finansinėse rinkose, valiutų rinkose klausimus, analizavo kapitalo srautų klausimą, taip pat valiutų lygmenų problemas ir TVF pastebėjimai yra labai įdomus. E, taip pat pranešime kalbama apie mokesčius ir apmokestinimą. Mes nenorime sukurti sistemos, kuri keltų tam tikrus pavojus. Kalbant apie ekonomikos valdymą, reikėtų nepamiršti Monti ataskaitos. Reikia ieškoti sprendimų, kurie atneštų pokyčius, tačiau ES piliečiams reikia daugiau negu kad vidaus rinkos. Piliečiams reikia tokios rinkos, kurioje jie galėtų išgyventi, tačiau Europa nėra vien tik ekonomika. Turime daryti kur kas daugiau nei kad dirbti ekonomikos ir augimo srityje. Turime pagalvoti, kaip prisitaikyti prie globalizacijos ir čia negalime pamiršti istorinių klausimų. Europa buvo sukurta dėl to, kad po antro pasaulinio karo buvo pasiektas susitarimas dėl produktivumo lygio, dėl socialinių teisių, dėl mokesnės naštos paskirstimo ir dėl siektinos sistemos. Ir visą tai mes dabar turime pasiūlyti savo piliečiams. Mes turime jiems užtikrinti užimtumą, socialinį teisingumą ir gerovę. Aš manau, kad šiose srityse Europa gali duoti savo atsaką. Ačiū. Žvalgausi po salę, nematau daugiau norinčių pasisakyti. Todėl dabar žodis per vanš. Kolegos, kažkas man sako, kad aš e, vis tik gausiu, kažkoks vidinis balsas man sako, kad gausiu per daug pakeitimų. Uh, bet e, dėrybų sąlygos vis tik buvo palengvintos. E, man susidaro įspūdis, kad šiame komitete visi supranta, kokį signalą mes turime duoti žmonėms. Kas labiausiai neramina mūsų piliečius? Aš čia įsivaizduoju dvi įmanomas veikimo formas. Yra grupė politikų, kurie vadovaujasi populizmu ir e, demokratų balsai e, nebe išgirstami visoje lėje mūsų valstybių narių, skaitant manąją. Ir e, kartais Europai tampa sudėtinga e, rasti atgarsių. Ir panašu, kad ši krizė e, suvaidins tam tikrą pedagoginį vaidmenį. Krizė, kurią mes dabar išgyvename, yra blogiausias iššūkis, su kuriuo mes dabar susidurėme. Tai yra pirmoji globalizacijos krizė, todėl reikia ieškoti tokio atsako, kuris e, sureaguotų į krizės globališkumo elementą, aspektą. Aš dėkoju visiems kolegoms, kurie pasisakė. Aš noriu įsidėmėti Otmaro karas, kuris kalbėjo apie pivardų e, mintis. Jis sakė, kad e, mūsų diskusijos turi vykti greta diskusijų, kurios vyksta SURE komitete, kur kalbam apie nuosavas išlaidas ir biudžeto komitete. Mes suprantame, kad biudžeto komitete yra kalbam apie būsimąjį biudžeto perspektyvą, apie ilgalaikę viziją, kuri tik įtvirtins mūsų pranešimą. Aš manau, kad e, viską reikėtų vertinti konkrečiau mes suprantame, kad energetikos aplinkosaugos temos išlieka labai svarbios ir aš galiu tik paremti tuos, kurie apie tai kalbėjo. E, tai, apie ką kalbėjo Ole Šmit ir jūs pats, ponė pirmininkė, galėčiau e, pakomentuoti porą trejata minčių. Ole Šmit jau sakė, kad uh, Europa negali suteikti atsako į visas problemas. Aš labai sąžiningai galiu pasakyti, kad ne to mes ir norime. Jeigu man dabar reikėtų e, labai aiškiai atsakyti į tokį susirūpinimą keliantį klausimą, aš pasakyčiau, kad daugiasluoksnis valdymas čia yra reikalingas su kokiais sunkumais mes iš tiesų susidurėme dirbdami Europos lygmeniu. Aš galiu pasakyti, kad įgyvendindami Europos strategiją mes e, e, norime, kad skirtingų lygmenų veikėjai mobilizuotųsi. Tai mums yra reikalinga. Ir būtent tai sukuria sanglūdos koncepciją. E, šios krizės metu, žinoma, egzistuoja daugybė sprendimo būdų. Pavyzdžiui, vietos valdžia yra mobilizuojama, kurie kovoja su skurdu ir e, socialinių, ekonominių lygmenių buvo imtasi neretai būtent vietos bendruomenėse e, ryštingų veiksmų, netidėliotinų veiksmų, nes būtent ten reikia mobilizuoti reikalingus resursus ir energiją. Ir ateityje mes jokių būdų neketiname tam trukdyti. Dėl didžiojo dvidešimtuko. Jūs turbūt prisimenate, kad aš organizavau specialų e, susitikimą, posėdį, kuriame mes kalbėjome apie tai, taip pat atarėme reikalingas strategijas. Ir e, buvo labai tvirtai pasakyta, kad reikia gerinti e, pasaulinį ekonomikos valdymą. Aš nesutinku su tuo argumentu, kurį išsakė kolega, kolegė Svimburn Ji teigė, kad būtų sunku prašyti amerikiečių ir kiniečių, kas, kad jie patartų, kaip mums elgtis. Ne, mėly kolegos, ne. Negalime leisti, kad amerikiečiai ir kinai tarpusavyje diskutuotų, o mes taptume tokiais pajokos objektais. Ir būtent dėl to, kad mes negalėsime kištis į tai, kas vyksta tarp jų. Amerikiečiai ir kinai turi daug galimybių nulemti pasaulinę rinkų tvarką O mes tarsi to negalime padaryti, bet mes turime turėti galios kartu su jais diskutuoti ir tai turi būti mūsų tikslas. E, šiuo požiūriu didžiojo dvidešimtuko vaidmuo yra kritiškai svarbus. Otmaras Karas sakė, kad e, didysis dvidešimtukas be bejonės šiandien yra naudinga struktūra, nes e, tai yra institucija, kurią toleruoja pasaulinės valdymo struktūros, įskaitant ir Kiniją. Ir jie gali sukurti patenkinamą pasaulio valdymą, nes turi reikalingas veikimo priemonės ir turi tarp vyriausybinę darbo tvarkę, kuri dėja nesugebėjo užkirsti kelio pasaulio dabartinėms planetom, dabartinėms problemams. E, didysis dvidešimtukas turi būti reformuojamas, jis jau dabar patobulėjo, europiečių balsas turi būti labiau girdžiamas, mes jau dabar iš dvidešimties turim penkias vietas. Ir e, e, ekonominio saugumo e, grupėje taip pat mūsų balsas yra pakankamai stiprus. Dėl e, Mario Monti paketo Aš e, e, girdėjau kolegas apie jį kalbant. Aš tikrai gerbiu profesorių Monti, aš jį puikiai pažįstu ir e, žinau, kad tai yra labai gerbtinas žmogus. Manau, kad Europos projektui vidaus rinkos klausimo išspręsti nepakanka tam, kad planai galėtų būti sudaryti, kad mūsų projekcijos, pro, programos būtų kuriamos. Vidaus rinka yra nepajudinamas ES funkcionavimo pamatas. O ateityje iškils tokie klausimai, kaip, kaip mes galime panaudoti ES gebėjimus e, siekiant pažangos švietime, moksliniuose tyrimuose, inovacijose, infrastruktūroje, energetikos nepriklausomybėje, e, indėlėje prie e, klimato kaitos mažinimo. Negalime apsiriboti tik vidaus rinkos klausimais. Būtent apie tai mes kalbėjome pirmajame pranešime ir galiu pasakyti, kad būtent tokios pozicijos ir dabar laikausi. Tuo pat metu, kai kalbame apie Europos biudžetą, vėlgi grįžtu prie kolegos Olė Šmit pasisakymo. Dėl biudžeto. Niekas nesiūlo abstrakčiai, federalistiškai, absurdiškai taikyti priemonės, kurios sunaikins realybę, sumažinant ES biudžetą. Bet jeigu mes patvirtinsime tas išvadas, kurias priemėme pirmajame pranešime, ir jeigu po dešimties metų bus kompetencijos gerai padalintos, ES taps aktyvę veikėją. Mes turim suprasti, kad biudžetas, kurį turime dabar, nėra pritaikytas tam. Jo nepakaks. E, Europa turi tapti galybę. Ir šiandien, kaip žinote, aš e, net e, Barosui sakiau, kad biudžetas e, turi būti geriau suderintas su bendru vidaus produktu. Ir profesorius Monti, kurį aš labai gerbiu, e, apie tai kalbėjo, tačiau ne visos jo mintis man yra priimtinos. Šiandien daugelis ES piliečių mano, kad egzistuoja daugiau problemų negu sprendimų. Tai girdėdama, aš visą laiką manau, kad e, mūsų pavienės valstybės narės e, yra nacionalinės valstybės, bet ateitis priklauso Europai. Ir aš galiu e, pasiūlyti visiems komiteto nariams kalendorių, kuriame, pagal kurį mes aptarinėsime įvairiausius pakeitimus ir tada geriau žinosime, kaip balsuoti. Ačiū, Pervanš. Dar du kolegos pabaigoje paprašė žodžio, bet turiu pasakyti, kad posėdis jau baigėsi. Posėdis buvo labai trumpas ir produktyvus. Ir dabar mes svarstėme, ar reikėtų renkti šį posėdį šiandien, ar reikėtų jo atsisakyti, bet manau, kad diskusijos buvo produktyvios ir išgirdome įdomių naujų minčių. E, laukiu darbo su siūlomais pakeitimais, tikiuosi, kad darbas vyks pakankamai sparčiai ir mums pavyks susitarti. Terminas, pakeitimų teikimo terminas yra rytoj. Taip pat e, esame numatę savo posėdžius gegužės 5, gegužės 23 dieną, gegužės 30 dieną vyks balsavimas.